pripažinti, jog turime spręsti šitas problemas. Aišku, mes esame apibrėžę savo prioritetus. Biudžeto srityje mes norime, kad biudžetas būtų subalansuotas ir veiksmingas. Tačiau turime daugiau lėšų skirti pagrindinių teisių apsaugai. Taip pat turime veiksmingiau kovoti e, su e, smurtu prieš moteris ir e, vaikus. Turime daugiau daryti kovos su klimato kaita srityje. Turime eiti į priekį, galvoti apie ateitį, o nežiūrėti atgal. Taip pat turime atremti migracijos iššūkius, nes dabar turime veikti. Mums e, remiantis e, jungtinių tautų rodikliais liko tik dešimtmetis veiksmingai spręsti šitas problemas, paskui bus privalu. Ponas Howard. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Kalbant apie biudžetą, biudžetą ir apie, kalbant apie Europos ateitį bei kovą su klimato kaita, aš manau, kad ne politikai ir ne inžinieriai e, užtikrins, kad e, būtų iš tikrųjų esminių pokyčių. Visų pirma, mūsų investicijos į e, mokslinius tyrimus ir inovacijas e, yra pagrindinės priemonės. Ekonomikos pokyčiai pasireiškia vairiomis problemomis mūsų jaunimui. Mes turime galvoti apie jaunimo nedarbo mažinimą. Tarybos pozicija iki šiol buvo mažinti biudžeto finansavimą visose srityse, tuo būdu nubraukiant užsibrieštų prioritetų e, svarbą. Kaip jūs e, Suprantate, Europa turi turėti tokį biudžetą, kuris padėtų atremti iššūkius. Dėkoju. Pername prie spontaniškų pasisakymų. Nedaug yra norinčių pasisakyti. Visus, visiems ir suteiksime žodį. Pirmiausia, kolega Mavrydės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Šiandien Europos žmogaus teisų teismas, žmogaus teisų komisarė Europos tarybos. pasakė savo nuomonę apie Turkiją. Buvo kalbama apie sisteminį e, netaikymą teisingumo ir nešališkumo principo. Ir tai yra, atrodo, tendencija pasireiškinti e, vykdant prezidento Erdogano politiką. Tas pats režimas, dėl kurio pasisakė Europos tarybų žmogaus teisų komisarė. veikia ES valstybėse, prisidengdamas tuo, kad propaguoja religijos laisvę. Pavyzdžiui, Bulgarijoje ir taip pat prievarta islamizuojama yra Kipro šiaurė. Mes skiriame milijonus eurų ES lėšų negi už tai. Aš manau, kad jeigu ES piliečiai turėtų galimybę pareikšti savo nuomonę, jie ko gero atsisakytų, tai, kad tai būtų daroma. Ačiū. Dėkoju. Dabar ponas Tomasič. Pone Tomasič. gospođo predsjedavajuća u predrecesijsko vrijeme važno je biti jako. Oi, pone pirmininke. Tokiu laikotarpiu, kuomet kyla recesijos grėsmė, turime būti labai atsargus ir ruoštis busimai kriziai. Nes e, dabar matome, kad ekonomikos augimas lėtėja visame kontinente. 2010 e, metų e, biudžete siūlyta skirti 20 procentų klimato kaitos reikmėms. Visą tai rodo, jog mes nieko nepasimokėme e, iš e, praeitos krizės, dėl kurios kilo didžiulis atotrukis tarp mūsų kontinento pietų ir e, šiaurės. Mes turime plėtoti partnerystę tarp viešojo ir privataus sektorio ir gyvendinti tokias programas, kurios būtų iš tikrųjų veiksmingos. Dėkoju, mes dar turime laiko, dar panas Habin paprašė žodžio. Um... Dėkoju. Šis žemynas jungtinėm valstijom jaučia begalinį dėkingumą. NATO ypatingai jaučiamas dėkingumas. Aš daug girdėjau apie biudžeto skirimus 2020 ir 2021 metams nuo 21-27 metų. Biudžeto skirimai numato tokius skaičius kaip 21 milijardas, kad 10 tūkstančių uh, žmonių pajėgos būtų sukurtos ES sienoms saugoti. Aš norėčiau pasakyti, kad Junktinė karalystė, Graikija ir viena ar kita dvi šalis netitinka NATO įsipareigojimų standartų. Ir aš manau, kad uh, Reikia kažką nuveikti šio institucijų, kad būtume įsitikinę, jog NATO įnašai yra daromi tinkamai, kad būtų galima sukurti kovinės paėgas ES, kurios, man atrodo, turėtų egzistuoti vienu ar kitu atveju. Ačiū. Dabar suteiksime žodį ministrui Tilikainen. Tarybos vardu, prašom. Pone pirmininkė, ponios ir pono Europos parlamento nariai. Noriu padėkoti už vaisingą pasikeitimą nuomonėmis. Aš čia pasižymėjau įvairių dalykų susijusių su jūsų komentarais ir šios dienos diskusija parodė, kad mūsų nuomonės specifiniais klausimais kartais gali skirtis, bet visi turime bendrą tikslą iki 2020, 2020 sudaryti tvirtą biudžetą. Europos parlamento pozicija 20 metų biudžeto atžvilgių yra žinoma. Mes dėrėsimės, dėrėsimės, kad pasiektume galutinį sutarimą. Žinome, kad galime remtis Europos komisiją, kad ji galėtų elgtis kaip sąžininga tarpininkė e, nesutarimams išlyginti. Ir manau, kad sutarimą pasieksime. Europa visa yra reikalinga tokio biudžeto, kuris atitiktų ES piliečių poreikius. Tai reiškia, kad išlaidos turi būti tokios, kokios yra reikalingos. Tuo pat metu turime turėti omenyje ir tai, kad našta mokesčių mokėtojams turi būti kuo mažesnė. Aš tikiu, kad Europos parlamentas, Europos komisija ir mes patys padarysime viską, kad galėtume pasiekti pasi, su, sutarimą laiku dėl to klausimo. Dar kartą noriu padėkoti Jums uždėmesi ir komentarus. Dėkoju, ministrui. Baigėme svarstyti šį klausimą ir perdame prie kito darbo atvarkės klausimo. Tarybos ir komisijos pareiškimai dėl Europos atminimo svarbos Europos ateičiai. Suteikėme žodį Tarybai kalbės ministrė Tupurainen. Sveika atvykusi, gerbama ministrė. Žodis Jums. Dėkoju, pirmininkė. Gerbiami parlamento nariai. Šiandienos tema verčia pagalvoti, ko galima išmokti iš istorijos. Auto, autoritariniai režimai Europoje per praeitą e, šimtmetį yra juodas mūsų istorijos lapas. Atminimas, atmintis nėra tik e, būdas prisiminti, tai yra būdas laikyti tą atmintį gyvą, prisiminti tuos siaubus, kurie įvyko praeitįje. Jeigu norime suprasti dabartį ir kurti geresnę ateitį, labai svarbu suprasti ateitį. Ispanijos filosofas Žaras Santanajas sakė, kad tie, kurie nemoka e, prisiminti praeities, jie yra pasmerkti ją kartoti. Europos Sąjunga yra paremta bendromis vertybėmis - žmogaus orumo pagarba, laisvė, demokratija, lygybė, teisės viršienybė, žmogaus teisų gerbimu. Tai yra demokratinės visuomenės kertinis akmuo ir mūsų Europos projekto pamatas. Bendros vertybės mums leido sukurti ilgiausią taikos laikotarpį Europoje. Laimė mūsų jaunos kartos nepatyrė totalitarinių režimų, tačiau e, kyla rizika, kad į tas bendrasias vertybės ir principus mes žiūrime kaip į savame suprantamą dalyką, kaip suprantame. Vertybių stiprinimas ir teisės viršenybės stiprinimas yra vienas iš, vieni iš svarbiausių mūsų pirmininkavimo prioritetų pagarba demokratijai, pagrindiniam teisėm ir teisės viršenybei turi labai didelę simbolinę vertę. Taip pat labai svarbu, kad mū, tai labai svarbu mūsų politikai ir bendrai visuomenės e, funkcionavimui. Visi, visos tos vertybės yra mums visiems naudingos. Reikia geriau įtraukti piliečius ir pilietinę visuomenę, kad kurtume e, vertybių sąjungą visiems. Galvoju apie sodą, gražias gėles ir medžius. Kaip Robert Gay, Amerikos istorikas, sakė, organizuota, sutvarkyta visuomenė, kuri gyvena pagal įstatymus, yra kaip sodas. O kai nėra taisyklių, tai yra džiunglės. Taigi kaip ir sodui, e, įstatymo viršienybė, demokratija, ją reikia prižiūrėti, kitaip viskas apauga į džiunglės. E, kyla manipulacijos, dezinformacijos grėsmė. Ir ne visada, dėl to ne visada piliečiai teisingai žino apie tai, ką daro ES. Kita vertus, e, mūsų bendras darbas skatina pagarbą, supratimą ir tą jausmą, kad pri, priklausome ES. Praeitą savaitę Helsinkėje vyko konferencija apie tai, kaip sustiprinti visuomenės atsparumą. Taip pat kaip stiprinti e, demokratiją, pagrindinės teisės ir įstatymo viršenybę. Visi sutarė, kad mūsų bendros vertybės yra labai svarbios. Jeigu jų e, nesilaikome, tampame pažeidžiami ir viduje, ir išorėje. Šiandien mums kyla įvairiausi iššūkiai, mūsų atviros visuomenės patiria įvairiausią grėsmę dėl dezinformacijos, dėl ksenofobijos, e, smurto ir taip toliau. Tam, kad nepatikėtumėm populistų čiulbėjimais, Mes turime prisiminti savo vertybės. Mm, tokie, tokios populistinės, pa, tokie populistiniai pažadai kelia grėsmę mūsų demokratiniam institucijom. Dažnai jų balsai stiprėja ir e, skaido visuomenę į draugus ir priešus mus ir kitus, o tai kelia e, diskusijas. Mes visi turime daugiau pastangų dėti kovodami su netolerancija, ksenofobija, rasizmu. Ponios ir ponai, Europa jau sumokėjo labai didelę kainą už šios dalykus praeitįje patyrėme du pasaulinius karus ir išmokome, kad reikia žiūrėti ne į skirtumus, bet kurti bendrą erdvę, kur galime gyventi, mokytis ir dirbti. Mūsų visuomenė per keletą kartų išmoko tolerancijos ir įtraukos pamoką. Žinoma, reikia nepamiršti ir švietimo vaidmens. Mes turime mokyti vaikus demokratinio atsparumo, tolerancijos, kritinio mąstymo, tolerancijos pirmininkė, gerbiami nariai. Noriu pabaigti pabrėždama, kad europiečiai turi prisiminti savo istoriją ir pasimokyti iš praeities, o ir nekartoti klaidų. Noriu, kad visi kartu gintume mūsų vertybės, nes taip mes giname savo e, visuomenės pamatus, Europos pamatus taiką, stabilumą, demokratiją, klestėjimą. Mes taip pat prisidedame ir prie e, atsparesnės, e, tvarios e, Europos. O tvari Europa yra tvari ateitis. Būtent tokioje Europos Sąjungoje mes norime gyventi ir tokią norime palikti ateities kartoms. Dėkoju už tokias svarbės diskusijas ir už jūsų dėmesį. Ačiū dabar žodis komisijai, ponas Avramopolius komisijos narys. Ačiū, pirmininkė. Gerbiami parlamento nariai, kolegos, labai džiaugiuosi, kad šios diskusijos surinktos, nes nėra geresnio laiko kalbėti apie bendrą istoriją ir kurti bendrą ateitį. Europos prieš Europos rinkimus ir po Europos rinkimų buvo labai daug kalbama apie tai, kas yra Europos Sąjunga ir ką ji reiškia mūsų piliečiams. Europos Sąjunga nėra vien tik tai kažkokia savoka. Tai yra didžiausia, apščiopiamiausia politinė, teisinė, ekonominė, socialinė sandara, projektas, kuris turi įtakos mūsų kasdieniam gyvenimui. Jeigu galit laisvai keliauti per sienas, Jei galite skambinti į užsienį už tokią pačią kainą kaip namie, jeigu galite mokytis kitoje valstybėje narėje universitete ir jūsų diplomą pripažins, būtent tai būtent įmanoma tik todėl, kad ES veikia ir joje tai yra įmanoma. Tam, kad mes iš tiesų įvertintume tas galimybės ir tas laisvės, turime suprasti, iš kur jos kyla. Turime prisiminti, tie e, pasiekimai nenukrito iš dangaus. Juos kažkas sugalvojo ir kažkas įdėjo labai dėlės pastangas, kad jie įvyktų. Šiais metais met, mename 30 metų po Berlyno sienos griūties ir daugiau nei 60 metų nuo e, bendrosios e, rinkos ir sąjungos įkūrimo. Ši sąjunga buvo sukurta ant pelenų mūsų žemynę po to, kas įvyko prieš 80 metų. Ir tai buvo tikrai juodas puslapis Europos istorijoje. Buvo pasirašytas Molotovo-Ribbentropo paktas tarp nacijų e, Vokietijos ir e, Rusijos 39 metais. Ir tai buvo suskaidytas mūsų žemynas ir e, nukentėjo daugybė žmonių gyvenančių toliter, gyvenusių totalitarnėme režime. Yra įvairiausių laisvių dabar. Mes keliaujame be sienų, kalbame, rašome, protestuojame, renkamės profesiją, gyvename, kur tik tai norime. Šios teisės, šios laisvės buvo iškovotos ir sukurtos tos kartos, kuri išgyveno e, du baisius pasaulinius karus ir jų pasiekmes. Turime nepamiršti, kad mes, gyvenantis Europos Sąjungoje, tokioje, kokią dabar matome ir suprantame, tai mes vat, ir esame ta vienintelė karta, kuri nepatyrėme karo. Ir toliau reikia prisiminti ir gerbti mūsų protėvių kančias ir pastangas. Labai svarbu nepamiršti, nepamiršti pagrindinių teisių ir vertybių, ant kurių yra pastatytos pagrind, e, Europa, pastatyta Europos Sąjunga ir mūsų demokratijos. Negalima manyti, kad tai yra savame suprantamas dalykas. Per pastaruosius metus E, nuvilnijo tokių iššūkių Europoje, kaip pavyzdžiui finansinė krizė, terorizmas, migracija, dezinformacija mūsų rinkimų metu, breksitas. Ir tai dar ne visas, dar ne pilnas sąrašas. Mūsų piliečiai iš tiesų yra susirūpinę ir nebereikalo. Deja, šie iššūkiai e, ugdo populistus, jie teigia, kad tik tai užsidarydami savo keutę, e, kažką laimėsime. Tai naivu, neatsakinga ir pavojinga. Jei kažko ir išmokome iš praeities ir tolimos ir artimos, tai kad tokius iššūkius mes įveiksime tik pasitikėdami. Europos Sąjunga buvo sukurta nesakant, kad mes esame prieš kitus, tai mes tai kiti mes ES sukūrėme solidarumo pamatų, dirbdami kartu, pasidalindami atsakomybę, rūpindamiesi e, labiau pažeidžiamais, silpnesniais. Labiau nei bet kada reikia prisiminti šias praeities pamokas, todėl kad jeigu ignoruosime istoriją, mes rizikuosime kartoti praeities klaidas. Būtent todėl reikia skatinti tokią veiklą, kuri E, neleidžia užmiršti praeities tam, kad mes gyventume geriau ir kartu kurtume ateitį. Tačiau neturi nukentėti ir kiekvieno šalis ar bendruomenė. Mes galime būti ir europiečiai, Europos patriotai, ir savo šalies patriotai tuo pačiu metu. Būtent todėl turime e, kalbėti apie tai, kad įvairovė yra turtas. Tik tai bendrais ES veiksmais mes galime e, spręsti šias problemas ir stiprinti, išlaikyti mūsų bendrą Europos, bendrus Europos namus. Ne visada tai kyla vien iš vyriausybės ar institucijų. Mes norime, kad ir mūsų pilietinė visuomenė, mūsų piliečiai dalyvautų. Europos komisija visada ėjo priekyje Europos piliečiams projekte. Pagal proje, šiame projekte kalbama apie Europos vertybės, apie gerovę visiems. Pirmą kartą 2004 metais ji buvo sukurta tam, kad Europos piliečiai būtų arčiau Europos Sąjungai. Pagal ją finansuojami projektai valstybėse narėse, kad piliečiai galėtų prisiminti praeitį ir kartu kurti ateitį. Atmintis yra vienas iš svarbiausių kertinių akmenų šios programos, tam, kad mes prisimintumėm totalitarinių režimų priežastis, kad prisimintumėm svarbiausius kertinius e, taškus mūsų modernioje istorijoje. Atmintis, bendra istorija, bendros vertybės yra be galo svarbios. Šis projektas skatina toleranciją, bendrą supratimą, tarp kultūrinį dialogą, susitaikymą, nes tai yra priemonė eiti į priekį ir kurti ateitį. Maždaug 130 tūkstančių piliečių e, dalyvauja atminimo projektuose Europoje. 19 metais 45 pro, tokie projektai buvo atrinkti finansuoti, o bendra suma buvo 30 milijonų eurų. E, pilietinė visuomenė, piliečių dalyvavimas, antisemitizmas, antiromizmas, kova su homofobija, ksenofobija, kitomis netolerancijos formomis, demokratinis perėjimas, stojimas Europos Sąjunga. Visa tai yra minima tose programuose ir tose projektuose. Yra minimi įvairiaus, įvairiausios sukaktis, kaip pavyzdžiui, pirmojo pasaulinio karo pabaiga arba holokausto memorialas. Būtent šios programos dėka mes turime visą e, tinklą holokausto atminimo, holokausto mm, e, memorialų. E, ir tokie e, memorialai pritraukia labai daug lankytojų. Mūsų tikslas yra e, kurti piliečių tinklą. E, neseniai aš atidariau renginį, kuriame dalyvavo daugiau nei 300 e, dalyvių. Mes kartu su kolegomis Jūrova ir Redžiu e, kalbėjome su jais apie įvairiausias temas, kurios yra labai svarbios piliečiams, norintiems dalyvauti e, pilietinėme gyvenime. Ir viena iš tų temų buvo skirtinga atmintis, skirtingų istorinių dalykų atmintis. Mes kalbėjome apie kolonializmą, apie totalitarinius režimus, Yra faktų, bet nėra vienos tiesos, kaip asmuo ar bendruomenė išgyveno tos įvykius. Klausimas tas, kaip kartu gyventi su tais atminimais, kaip žiūrėti į tą įvairovę, į tą skirtingą patirtį, kaip į turtą. Noriu, kad, norėčiau, kad naujai komisijai atminimas irgi būtų prioritetas. Uh, 18 metų gegužės mėnesį komisija e, pasiūlė tokią priemonę teisingumo ir vertybių fondą. Čia būtų įtrauktas ir, ir, ir, ir ši programa, ir vertybių programa ir būtų numatytas e, finansavimas atminimo programoms ir projektams. Būtų tęsiami dabartiniai projektai ir finansuojami nauji. Aš taip pat norėčiau padidinti ES potencialą, kad būtų galima labiau stiprinti mūsų teisės ir vertybės, įtraukiant visus piliečius e, visose jų gyvenimo aspektuose, kad jie galėtų dalyvauti statant, kuriant ir konsoliduojant ES vertybių pagrindų. Mes, komisija ir aš asmeniškai, esame įsipareigoję ginti mūsų vertybės, kalbėti apie e, istorinę atsakomybę. Tik tai taip visos politinės partijos ir visi piliečiai galėsime kurti bendrą ateitį. Gerbiami kolegos, dėkoju uždėmesi ir lauksiu įdomios diskusijos. Dėkoju gerbiamam komisijos nariui. Dabar pradėsime debatus. Pone Juknevičiene, EPP frakcijos vardu. Minutė su pusė. Thank you, chair.

Dėkoju. Dabar panas Simička, Renew Europe. Dvi minutės. Dėkoju pirmininkė, dėkoju komisijos nary už tai, kad dalyvaujate mūsų diskusijose. Iš tiesų, Europa neturės ateities, jeigu neprisiminsime juodžiausių puslapių Molotovo ir Ribbentropo paktas, slaptieji dokumentai yra tikrai tie tos juodosios valandos. Tai yra brutaliausi, ciniškiausi aktai, kokius yra išgyvenusi Europa ir juos atliko du labiausiai represyvūs totalitariniai režimai. Negalima pamiršti aukų ir didvyrių, kurie kovojo, pasipriešino. Reikia nepamiršti ir to, kad šiandieninė Europa buvo 39 metų, atsakas į 39 metų Europą Būtent tokia e, pasidalinto suverenumo Europa buvo kuriama pasipriešinant tironams. Tas kontrastas būtent ir byloja apie mūsų identitetą, apie mūsų europiečių tapatybę, nes ES tikriausiai yra vienintelė tokia, tokia sandara, kuri m, mm, savęs neidentifikuoja kaip prieš priešą su kažkuo kitu, bet kaip prieš priešą su savo tragiška praeitimi tas tos skaudžios patirtis e, yra savos ir rytų, ir vakarų europiečiams, ir naujoms, ir senoms šalims, ir tai yra tas mūsų bendras taškas. Nepaisant to, kad mus skyrė šal, e, sieną per šaltąjį karą. Būtent todėl rūpiučio 23 yra tokia svarbi e, bendrai Europai, Europos bendrumui. Būtent todėl ta rezoliucija, kurią rytoj priimsime, yra atminties rezoliucija. Taip pat yra ir budrumo rezoliucija, kad nepasikartotų tai, kas buvo. Dabar mes matome ir ksenofobijos, ir, ir netolerancijos augimą, antisemitizmo uh,

Merci, madame. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Prieš 80 metų Nacijų Vokietija ir Sovietų sąjunga rūpiučio 23 dieną pasirašė Molotovo-Ribbentropo paktą, kuriuo buvo pradėtas antras pasaulinis karas. Nereikia niekuomet pamiršti šitų totalitarinių dviejų e, e, režimų įvykdytų baisybių. E, jų atmintis buvo labai skausminga Europai. Aišku, turime galvoti apie tą praeitį ir užkirsti kelią tam, kad tai pasikartotų ateityje. Kartais norima, aišku, šitos dalykus instrumentalizuoti, e, kritikuojant Rusiją. Rusija nuo 1991 metų nutraukė, sudegino visus tiltus su e, Sovietų sąjunga ir jinai mūsų partnerė, jinai draugė, o ne priešė. Ir aš e, norėčiau uh, pasakyti parlamento kolegoms, jog mes negalime e, lyginti šios dienos populistų ir praeities nacijų, nes e, kartais tai yra daroma ir tai daroma todėl, kad tam tikros lobistinės jėgos, kurios nori, kad ES užplūstų migrantai, e, siekia, kad tai būtų. Tačiau mes nepasiduosime šitai migracionistiniai propagandai Žinome, jog e, Prancūzijoje net mokyklose yra dalinami propa šią propagandą spintis dokumentai 30 puslapių. Oi, ponė Fatiga, EKR frakcija. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Šiandien mes e, diskutuojame apie Molotovo-Ribbentropo pakto 80-asias e, metinės. Tai buvo paktas, kurį pasirašė e, sovietinė Rusija ir nacijų Vokietija. Mes e, prisimename kaip e, Lietuvoje, kuomet e, šaliai vadovavo prezidentas Adamkus, buvo minimi šitie įvykiai. Kalbant apie rezoliuciją, ta rezoliucija teikia mums e, vilties, mes tikimės, kad Europa prisimins tą, tos istorinius dalykus ir prisimins uh, šių totalitarinių režimų aukas, taip pat ir kitų diktatūrinių režimų aukas. Mes e, turėtume branginti šių aukų, šių didvyrių atminimą, kadangi daug iš jų kovojo rytų ir vidurio Europoje prieš totalitarinius e, režimus. Iš principo, jie kovojo prieš du totalitarinius režimus tuo pat e, metu. Ir e, turėdami tai omenyje, mes e, norėtume pasiūlyti 23 rūpjūčio paskelbti nedarbo dieną. Dėkuoju, panas Georgijų, pusantros minutės. GUNGL frakcija. Μετά από τα όσα ακούω διαρωτούμε αν πράγματι είναι... Dėkuoju. Man kyla klausimas, ar aš e, viską teisingai išgirdau, ar vis dėlto čia e, kažkas e, netaip. Komisijos narys yra graikas, tad aš tikėjausi, kad komisaras pasakys, jog Graikijos komunistai prisidėjo prie mūsų valstybės išlaisvinimo ne komunistai, o kitos politinės partijos kolaboravo su priešais. Būtent Tarybų sąjungos kariuomenė išvadavo ES valstybės, kurių atstovai šiandien posėdžiauja šiame parlamente. Ir labai daug komunistų žuvo, kad mes galėtume šiandien geriau gyventi. Aišku, dabar komunistai yra kritikuojami, siekiama uždrausti komunistų partijas įvairiose valstybėse, nes bandoma susidoroti su bet kokiamis rezistencijos formomis, kurios, rezistencijos, ku, kurios atstovai dar kovoja su totalitaristiniais e, režimais. Nes tie režimai nori paversti Europą ir Vidužėmio jūros baseiną didžiulėmis e, migrantų kapinėmis. Tie režimai finansuoja didžiasias įmonės, gaminančias ginklus. Mes turime pasakyti tiesą. Tiesa yra ta, kad tai yra e, fašistinės tendencijos. Mes turime su tuo nesitaikstyti, e, turime užtikrinti žmonėms mm, geresnę ateitį ir tikėjimą ją. Panas Radačiovski, pusantros minutės, neprisijungusiai. Like because I'm Slovak. Bičiuliai, kalbėsiu slovakiškai. Istorinė atmintis labai svarbi Europos ateičiai, tačiau reikia žvelgti objektyviai į istoriją. Daug kas čia minėjo Molotovo Ribbentropo paktą, pasirašyta 1939 m. rūpiučio 23, mes pamirštame, kad buvo dar ir Müncheno susitarimas, kur Didžioji Britanija Prancūzija, ir Prancūzija pasirašė sutartį su Hitleriu ir pardavė mano šalį, Čekoslovakiją. Po šio susitarimo kilo pasaulinis karas, nes e, mūsų šalis buvo užimta iš e, šiaurės vokiečių, iš pietų vengrų, o iš rytų, e, tai yra iš, iš, iš, iš šiaurės lenkų, iš rytų vokiečių, iš vakarų vokiečių. Taigi, Mes nenorime net prisiminti šitų įvykių, nes tai buvo tiesiog pragaras. Mes Slovakai didžiuojame savo istoriją ir nenorime girdėti dezinformacijos. Aš labai didžiuojuosi tuo, kad Slovakai. Slovakijoje nereikia kovoti prieš dezinformaciją. Mano šalis ir tauta tokia išmintinga, kad mes dezinformacijos iš viso net mes jai nepaklūstame, jos netikime, nei iš JAV, nei iš Kinų tos dezinformacijos mes nepriimame. Mes nenorime kalbėti apie e, priešybę su kokiam nors šalimis ar su Rusija, nes ta priešybė e, veda tik tai prie to, kad mes vėl, e, vėl bus išžudyta milijonai slavų, milijonai žydų ar milijonai uh, vokiečių, taip kaip buvo, pavyzdžiui, Dresdenė, kuris buvo visiškai sunaikintas. Mes turime vieni kitus gerbti ir e, su priešais reikia susidraugauti, tik tai taip juos nugalėsi. Aš taip, tai norėjau pasakyti. Ačiū. Ponas Galer pusantros minutės. Pirmininkė, mėly kolegos. Tai, kas, tai, ką turėjo mūsų protėviai išgyventi per Molotovo-Ribentropo e, paktą buvo tiesiog juodas puslapis, kai du diktatoriai susitarė ir paėmė, nubrėžė liniją e, žemėlapyje ir pasidalino tautas. Mes žinome, kas įvyko iš karto Vokietija užpuolė Lenkiją. Daugiau niekada E, tik tai tada tai bus įmanoma, kai mes susit... tik susitaikymas tai padaro įmanoma. Aš džiaugiuosi, kad aš esu iš vienos iš tų šalių, e, kurios buvo dėl to kaltos, bet džiaugiuosi tuo, kad mes vėl priimti į Europos šeimą. Vokietija kuri yra įsitraukusi į Europą ir NATO, jau nebereikia jos bijoti o rusai yra savo diktatūros aukos. Mes tikrai esame nusipelnę, kad nereikėtų bijoti dabartinės Rusijos dėje. Rusijos politika mums neduoda pagrindo tikėtis, kad jos galima bus nebijoti artimiausių metų. Būtent todėl mums reikia prisiminti, kaip kažkada buvo ir kaip gali vėl įvykti. Dėkoju. Ačiū ponui galeriui. Ponas Mikser, minutė. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Šį mėnesį mes žymime antrojo pasaulinio karo pradžią. Svarbu nepamiršti tų milijonų piliečių, kurie patyrė tragedijas. Nepamiršti tų uh, skaudulių, kuriuos nešė nacizmas. Uh, nacistinė Vokietija ir komunistinė Rusija sudarė susitarimą, tai leido užpulti Lenkiją e, Hitleriui. Tuo pat metu ginklai tylėjo Europoje, praėjus šešiems metams tik tai prasidėjo e, kariniai e, konfliktai, tačiau e, po tų karų pasiekmes jaučiame ir šiandien, nes dar reikės, e, nes dar ilgą laiką reikėjo gydytis tų karų žaizdas. Demokratija negali būti sąlygota autoritarizmo. Mes girdėjome, kad yra bandoma kištis į mūsų demokratinius procesus, pasitelkiant e, homofobų, ksenofobų judėjimus, antiliberales jėgas. Turime pasipriešinti tam ir nekartoti praeities klaidų. Reikia saugoti savo idėjas ir savo vertybės. Ačiū. Dėkoju. Kolega Görins, minutė. Ačiū, ponė pirmininkė. Atmintis yra svarbus dalykas Europos ateičiai. Šios rezoliucijos autoriai, kurią šiandien aptarėme, teisingai pabrėžė šį aspektą. Nes svarbu yra pasimokyti iš tų dramų, kurios sukrėtė mūsų žemyną 20-ame amžiuje. Geriausia priemonė tai padaryti yra E, elgtis taip, kad būtų galima remtis istoriškai e, e, pagristais faktais, akivaizdžiais istoriniais įrodymais, kurie yra dokumentuoti. Istorija yra svarbus dalykas, pamažu reikės atminties pareigą pakeisti istorinę pareigą. Dėl to Norėčiau išreikšti dar kartą pageidavimą, kurį esu jau išsakęs ne kartą šiame parlamente. Kada pagaliau bus Nürnbergo aktai išversti į visas ES darbo kalbas. Tai leistų papildyti istorijos pamokas ir politinio švietimo pamokas mūsų mokykloje. Tai suteiktų geresnę prieigą jauniems žmonėms, e, sužinant, kokios baisybės purtė mūsų žemyną. Ačiū. Dėkoju, sako pirmininkė. Žodis kolegai Lagodinski minutė. Dėkoju. Kaip galime kurti bendrą ateitį, jeigu neprisiminsime bendros praeities? Man atrodo, niekas yra neapsaugotas e, nuo įvairių dalykų. Kas antras vokietis, pavyzdžiui, šiandien nenori kalbėti apie totalitarizmo istoriją. Mes turime ir toliau vykdyti tą atminties pareigą, prisiminti žydus, holokausto aukas, homoseksualius asmenys, romus, kurie nukentėjo holokausto metu. Mes taip pat turime kalbėti ir apie savo bičiulius um, Rytų Europoje, Lenkus ir Baltijos valstybės tos šalis e, buvo kitoje karo pusėje. Tai yra tie dalykai, kuriuos turime atgaivinti, turime kalbėti su jaunais žmonėmis, turime ta, apie visą tai kalbėti mokyklose, universitetuose ir pabudinti istoriją gyvenimui. Turime daryti dar daugiau. Turime pradėti klausyti ir girdėti, ką sako mūsų bičiuliai rytų Europoje. Taip, jie jaučia susirūpinimą dėl saugumo, dėl energetikos dalykų. Jie tebe turi tą savo skausmingą praeitį labai arti, tačiau mes norime jau kurti bendrą Europos užsienio politiką. Tai būtų teisingas atsakymas ir į tragišką praeitį, ir į būsimą bendrą ateitį. Ačiū. Dėkoju. Kolega, minutė. Ponios ir ponai. Ponios ir ponai, bėda ta, kad visą laiką kalba, kai kalbame apie atmintį, kalbame apie negatyvesias pusės mūsų istorijos. Na taip, bet mes ne, tai reikalinga, bet mes neprisimename nei graikų filosofų, nei Romos, nei švietimo. Nereikia akcentuoti vien to, kas mūsų tapatybėje yra negatyvu. Net jeigu mes norime pagerbti tuos, kurie nukentėjo, vis tiek kyla klausimas, kodėl mes nekalbame apie savo gerasias istorijos pusės. Ir dabar atrodo, kad tie, kurie išgyveno, uh, siaubus, nori, kad tai būtų prisiminta. Taip, mes turime pasimokyti iš klaidų arba žiūrime į tas klaidas, nes neapsiribodami ideologiją, arba jeigu kalbėsime apie ideologijas, tai bus toks kaip ir pamokslavimas mm, ir žmonės to neišgirs. Ir iš tiesų e, bus suprantama, kodėl bus taip. Dėkoju. Dabar, ponia Tomašić, minutė. Htjela sam govoriti. Pirmininkė. Norėjau kalbėti apie komunizmą, fašizmą ir nacizmą, bet negaliu tylėti, kai girdime, kad esame vienintelė karta, kuri nepatyrė karo. Ponios ir ponai, 91 metais Kroatija dar nebuvo ES narė, bet vis tiek buvo Europos žemynė. Ir man labai skaudu, kad pamirštate Serbijos agresiją prieš Kroatiją. Mūsų laisvės gynimas mums kainavo 8400 gyvybių, daugybė e, civilių gyventojų, moteris, vaikai žuvo. Milijonais buvo vertinama žala mažai šaliai, kurioje, tėra, kurioje gyvena tik tai 4,3 milijonai žmonių, tokia žala yra milžiniška. Aš tikėjausi, kad paminėsite tą karą, kuris buvo sukeltas Kroatijoje 21 metais, bet niekas jo nepaminėjo. Pone Rego, minutė. Dėkoju. Aš iš pietų, iš antro pasa, antros šalies pasaulyje, kur yra daugiausiai e, masinių kapaviečių dėl frankizmo režimo iš šalies, kur dar e, gatvės vadinamos frankistų vardais, iš šalies, kuri pamiršo savo neseną istoriją. Aš nenorėčiau, kad šis parlamentas instrumentalizuotų šią rezoliuciją, istoriją ir nieko nedarytų dėl to, kas vyksta Ispanijoje. Mes kalbame tik tai praeitį, kalbame apie ateitį. Kai kalbame apie atmintį, turėtum kalbėti ir apie e, Ispanų respublikonų kovotojų indėlį, kaip jie kovojo už laisvę Europoje arba tarptautinių brigadų indėlį. Todėl mes reikalaujame, kad būtų paruošta direktyva dėl atminties atminties e, kovos, e, kai buvo kovojama prieš fašizmą atminties ir apie tai, tai dėl, dėl masinių kapavečių Ispanijoje. Labai svarbu pripažinti indėlį tų, kurie žuvo gindami Europos laisvę. Nukry... Ačiū ponas Nikolau Alavanos. Pusantros minutės. η σημερινή συνεδρίαση, όπως είναι φανερό... Dėkoju. Ši diskusija yra ne tiek apie atmintį, kiek apie ateitį. Antikomunistinės rezoliucijos yra smerktinos, provokuojančios, prieštaraujančios istoriniai tiesai. Jos turi būti atsimtos ir atmestos nes žmonės labai griežtai teis tuos, kurie jas patvirtins. Šie, e, šie, šis istorijos falsifikavimas yra nereikalingas. Draudžiama naudoti komunistinę ideologiją, jos simbolius, e, rinkti komunistus į atsakingas pareigas. E, kaip tik ir pirmiausia ir pasmerkia Europos tautas Tai yra tiesiog atsilikęs požiūris Baltijos valstybių, Višegrado valstybių. Jie pasisako už nacizmo šlovinimą, už rasistinius įvairius e, išpolius. E, komunizmas sutraiškė nacizmą ir fašizmą. E, milijonai žuvo, milijonai buvo sužeisti Europos šalių žmonių ir jūs juos vadinate kolaborantais, Hitlerio kolaborantais. Galite ir toliau pilti purvą, kiek, kiek norite, galiausiai triumfus istorinė tiesa. Komunizmas yra ateitis be nedarbo, be skurdo. Mes už tokią ateitį. Tie žmonės kūrė ateitį ir ją kurs toliau, ne jūsų rezoliucijos juos sustabdys. Dėkui. Ponas Sikorskis, pusantros minutės. Ničionca, ta debata udowadnia, dlaczego potrzebujemy tej rezolucji. Šios diskusijos rodo, kodėl mums iš tikrųjų reikia tos rezoliucijos. E, kraštinių kairiųjų atstovai sako, jog raudonoji armija laimėjo prieš Hitlerį, tačiau jie pamiršta, jog Sovietų sąjunga dviejus metus buvo nacijų e, sąjungininkė. Taip pat uh, Sovietų sąjunga yra atsakinga už šimtą milijonų savo piliečių žūti. E, taip pat prancūzijos kraštiniai dešinieji teigia, jog e, Rusija atsiribojo ir sudegino tiltus e, su Sovietų sąjunga. Tai netiesa, nes Rusijos institucijos, Rusijos atstovai ir E, ambasados visiškai kitaip pasakoja tą okupacijos istoriją, be kitako ir Lenkijos. E, mums reikia tos Europos atminties e, dienos. Ponas Pilotskis, kuris savo norų išvyko į Aušvicą, būtų puikus simbolis. Galėtume įsteigti jo vardo prizą. Jisai buvo e, komunistinio e, e, režimo auka paskui. Aš remiu šią rezoliuciją. Dėkuoju, ponė Kamervert. Dabar viena minutė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mes turime jaunosioms kartoms aiškinti, kodėl mes šiandien gyvename taip ir aiškinti, kaip anksčiau viskas vyko. Mes nenorime tų karų, kurie sužlugdė mūsų visuomenės, kurie padalino Europą, bet ir nenorime, kad mūsų jaunimas užmirštų tai, kas buvo. Nenorime, kad jie nematytų tų bendrybių, kurios yra tarp jų. Nes to viso nežinodami ir nematydami jie nesupras mūsų visuomenės esmės. Ta galėsime padaryti tik tada, jeigu mes saugosime savo paveldą, jeigu uh, skatinsime atminties vietas, jeigu įtrauksime aukštos kokybės istorijos mokslą į savo program, mokyklų programas. Kultūra, švietimo politika be istorijos yra neįmanoma. Taryba dėja mažina išlaidas švietimo sričiai ir tai yra visiškai nepriimtina. Kaip ir nepriimtina yra tai, kad dabartinė komisijos pirmininkė nemini nei kultūros, nei švietimo sektorių nie vieno komisaro portfelio pavadinime. Tai pirmas kartas per pastaruosius 50 metų. Aš tikiuosi, kad komisija skirs dėmesio šiais, šiems politikos aspektams. Skirs dėmesio daugiau, negu kad maž... o ne mažiau, kaip dabar yra daroma. Nes jeigu mes neskirsime dėmesio kultūrai, tai ir atmintis dings. Ačiū. Toliau, ponia Pagazaurtunduo. Jos nėra, tai tada kolega Franz. Vieną minutę. Ačiū pirmininkė, kolegės, kolegos. Rugsėjo pirmą dieną 1939 metais prasidėjo pats baisiausias Europai ir nežmoniškiausias Europai laikas. Jo karo viršūnė buvo holokaustas, kurio metu žuvo milijonai žmonių, neįgaliųjų, žydų, romų, homoseksualų ir tiesiog kitų žmonių, kuriuos nacijai žvėriškai nužudė. Lygiai taip pat turime nepamiršti ir tų žmonių, kuriuos nužudė komunistinė sistema ir jų atmintis lieka mūsų širdise. 45